sutarė frakcijų pirmininkai. Būtent dėl to mes taip ir dirbame. O dabar pereiname prie Pedro Gureiro e, pranešimo BŽP ir ekosisteminis žvejybos valdymo metodas. Keturios minutės. Quadras pela diversidade questões que coloca. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas ir komisijos komunikatas yra daugias sluoksnis, turint omenyje BŽP ir BŽP reformą, kuri turi būti baigta 12 metais. Žuvininkitės komitete buvo patvirtintas šis dokumentas. Žuvininkystė yra labai svarbi sritis, kuri padeda aprūpinti žmoniją maistu, todėl žuvininkystės vaidmuo yra labai svarbu, ypač išskirtinė padėtis yra ypatingos žvejybos zonose. Nepamirškime žvejybos svarbos mytybai. Todėl reikia užtikrinti e, tvarę BŽP e, plėtrą ir e, žvejybos gyvybingumą ilgalaikėje perspektyvoje. Turime galvoti, apie e, žmonių aprūpinimą maistu, apie žuvų išteklių išsaugimą, bet nepamiršti ir pačių žvėjų. E, BŽP neturi tapti e, viena iš kažkam pavaldžių ekonomikos ir veiksmų sričių. BŽP yra labai svarbi jūrų politikos sritis reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai vertinta padėtis, kad būtų tinkamai nustatomos žvejybinės kvotos, reikia rasti pusiausvyrą tarp žvejų bendruomenių poreikių iš vienos pusės ir mm, tvarios plėtros e, poreikių iš kitos pusės. Nepamirškime ir e, smulkių žvejų ūkių. Kalbant apie tinkamą ūkininkavimą jūroje. E, galvoje turime labai daug priemonių, tačiau tos priemonės neapsiriboja e, išimtinai žvejybą. Nereikia užbėgti už akių įvairiausiams nuomonėms, reikia griežtai remtis moksliniais tyrimais ir informacija. Suvokime, kad egzistuoja milžiniški skirtumai tarp skirtingų jūrų, jūrinių regionų, naudojame skirtingą žvejybinę įrangą ir m, mm, dėl to reikia pritaikyti ir sprendimus prie tų ypatingų sąlygų. Būtina, kad kiekviena priemonė atspindėtų realią padėtį ir padėtų tinkamai įvertinti galimas socialinės ir ekonominės pasiekmes. Bet kokiu atveju valstybės narės turėtų e, turėti teisę griežtai ginti savo teritorinių vandenų suverenitetą 12 mylių nuo e, pakrantės ir ši zona turi išlikti unikali, prieinama tik pagal specialius susitarimus. Reikia pažymėti, kad mm, negalima nesižvelgti į vairiausius neigiamus perteklinės žvejybos aspektus. Aišku, negalima e, remti ir pernelyg agresyvaus e, skatinimo pasitraukti žvėjų iš ekonominės veiklos, tai gali turėti pakankamai daug neigiamų pasiekmių. Kartu turime mm, griežtai kontroliuoti e, tai, kaip vyksta žvejyba ir nepamiršti, jog e, žuvų kainos mažėjo, o kūro kainos išaugo. O dabar žodis poniai Vasilijų. Dėkoju. Sveikiname parengtą pranešimą, taip pat dėkojame už tai, kad buvo atsižvelgta ir į mūsų poziciją dėl ekosisteminės žvejybos. Savo komunikate mes sakome, jog žvejyba priklauso nuo sveikų jūrų ekosistemų. Vis dėlto žvejybos valdymas e, negali būti pavienis dalykas, nieko neatsižvelgiantis. Jūrų ekosistemas galime apsaugoti tik tuo met įrengsime tokią politiką, kurioje bus atsižvelgta į įvairius kitus ekonominius sektorius, kurie gali įtakoti jūrų ekosistemas. Būtent todėl komisija mano, kad jūrų politika ir e, aplinkosauginiai jos aspektai yra ypatingai svarbus įgyvendinant ekosisteminį požiūrį. Toks požiūris suteiks užtikrintumo žvejybos pramoniai ir užtikrins, kad bus proporcingai ir nuosekliai sprendžiami svarbus klausimai. Apie tai kalbame ir pranešime, ir mes tikrai pritarėme tai minčiai. Turiu pabrėžti, kad tai ne, jokių būdų nereiškia, kad viena politikos rušis yra žemesnė nei kita arba paklūsta kitai. Tikrai ne. Mes E, tikrai nebandome nustatyti hierarchijos tarp, pavyzdžiui, jūrų e, politikos direktyvos ir žvejybos e, politikos. Tikrai ne. Šie aspektai yra susiję. Šie aspektai yra svarbus vienas kitam, todėl kad viena direktyva per savo nuostatas bando užtikrinti kitos direktyvos papildomumą arba geresnį įgyvendinimą. Pavyzdžiui, per žvejybos politikos tam tikras nuostatas mes bandome padėti gyvendinti jūrų politikos arba jūrų ekosistemų išlaikymo nuostatas. Pranešime kalbama ir apie tai, kad svarbu išsaugoti žvejybos pramonę, užtikrinti žvejybos ir žvejų bendruomenių interesus, taip pat užtikrinti maisto tiekimo saugumą. Visi šie aspektai ir siekiai nėra nesuderinami, kaip tik tarp jų yra sinergijos. Pranešime kalbama apie įvairius aspektus, e, apie įvairius priemonės, kurias galime pritaikyti ateityje. Ir tikrai tie pasiūlymai yra labai geri. Visus juos aptarsime per bendro žemės ūkio politikos reformos diskusijas. Todėl dabar kol kas aš konkrečiai šiais aspektais nepasisakysiu. Tik noriu paminėti, jog yra pora dalykų, dėl kurių mes negalime pritarti dokumente yra pasakyta, kad valdymo planai e, įtakoja žvėjus ir jų gyvenimą ir dėl to reikia tokiems žvėjams mokėti kompensacijas. Tačiau mes manome, kad e, tiesioginės subsidijos nėra geras sprendimas. Reikia ieškoti kitų sprendimų, reikia padėti žvėjybos pramoniai tapti labiau ekonomiškai atsparia pramonė ir padėti jai diversifikuoti savo veiklą. Tai yra svarbiau. Pranešime taip pat pasakyta, kad išteklių atkūrimas per akvakultūrą galėtų būti geras sprendimas atkuriant laukinių žuvų išteklių, e, išteklius. E, tačiau mūsų nuomonė, tam tikrais atvejais toks principas nepasiteisintų, tai nėra geras sprendimas. Žuvų ištekliai turi būti atkuriami gerai ir tinkamai valdant jūrų ekosistemas Taip pat būtina atsižvelgti ir tai, kokį poveikį ištekliams daro žvejybos pramonė ir kiti ekonomikos sektoriai. Prie šių klausimų detalesnio nagrinėjimo tikrai dar grįšime, kai bus aptariamas e, bendros žvejybos politikos reformos procesas ir visos diskusijos prasidės, kai balandžio mėnesį mes paskelbsim savo žalėje knygą. Na, o dabar noriu padėkoti parlamentui už išreikštą paramą mūsų nuomoniai. Taigi, ponios ir ponai, keliaujame toliau. Ir paskutinysis mūsų šio vakaro klausimas - direktyvos 2273 e, EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo